pirmininko pavaduotojos pareiškimas apie padėtį Etijopijoje. Suteikiu žodį komisijos nariui. Prašau. Thank you, Madam Chair, woman. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą kreipiuosi jūs, kolegos, e, kitų klausimų vyriausios įgaliotinės Federikos Mogarinį vardu. Um, noriu pasinaudoti progą aptarti situaciją Etiopijoje. Keturios dienos prieš rinkimus šioje šalyje. Tai yra labai svarbu, kad e, labai svarbu apskeisti nuomonėmis e, apie šią labai svarbę šalį. Ir Pradėsime nuo komisijos noro pripažinti e, Etijopijos aktyvų vaidmenį tarp, tarptautinėse ir regioninėse pastangose sukurti atkurti stabi, stabi, stabilumas regione, ir, e, padidinti e, karinės pajėgas, sustiprinti karinius pajėgumus, e, kad būtų galima kovoti su e, problemomis Somalija, ypač kovojant su Al-Shabaab grupuote, sėkmingai kovoti. Ir Etijopijos vaidmuo e, e, čia labai svarbus. Tai yra mūsų partnerė siekiant užtikrinti taiką ir stabilumą regione. Mūsų bendri interesai ir panašios pozicijos dėl įvairiausių pasaulinių klausimų, dėl migracijos, e, pavyzdžiui, asmenų perkelimo Etijopija yra esminė, e, labai svarbi e, e, paskirties ir kilmės šalis. Daugiau kaip 680 tūkstančių pabėgėlių priklaučiama šioje šalyje. Žinoma, susidurima su daugybė įvairių sunkumų. Šalis aktyviai įsijungusi į hartumo procesą, E, Etijopijos krikščionių migrantų e, Libijoje e, žudynės įvykusios neseniai yra vienas iš svarbiausių Etijopijos valdžios veiksmų darbo atvarkės klausimų. Ir Etijopijos vyriausybė yra pasirengusi spręsti šios klausimus Europos Sąjunga dėl klimato kaitos. E, reikia pasakyti, kad Etijopijos, Etijopijos e, e, politika yra derinama su ES pozicija šiais klausimais. ES yra pasirengusi pasirašyti Limos deklaraciją, bendradarbiauti, siekiant bendradarbiauti su Etijopija. Ta padarė jau keletas valstybių narių. Taip pat e, mažinant skurdą, sprendžiant ekonominės problemas, Etijopija yra daugeliu atžvilgių yra laikoma sėkmės istorija Afrikoje. ES teikiama parama yra e, atneša pirmųjų rezultatų, kalbant apie tūkstantmečio plėtros tikslų įgyvendinimą ir tvarios plėtros e, užtikrinimą. E, TVF ekonomikos augimą šioje šalyje vertina, e, įvertino 7, e, nuo 7,5 padidėjimą iki 8,5 procento. Tai yra tikrai didelis ūkio, spartus ūkio augimas. Ir taip pat Skurdas Etijopijoje, skurdo lygis sumažėjo e, nuo 2000, 2000 e, iki 2011 metų, sumažėjo e, stipriai. Tai yra tikrai labai ryškus ir svarbus pokyčiai ir akivaizdu, jog Etijopija labai didelės pastangas dėjo siekdama viso šio pasiekti. Tačiau yra ir kita medalio pusė. Kaip ir daugelįje pokarinių e, situacijų, demokratijos e, pereinamasis laikotarpis, demokratizacijos laikotarpis Etijopijoje nėra visuomet sklandus. Ir komisija suvokia, kad e, politinė aplinka, politinis klimatas Etijopijoje dėja neprisideda prie skaidrių ir nešališkų rinkimų įgyvendinimo ir tai mes e, apibrėžiame ir 8 straipsnėje ir, ir toliau tęsim savo politinį dialogą su šia šalimi pačiu aukščiausių lygmenių. Taip pat nekartą pabrėžėme būtinybę e, tęsti politinį dialogą su šio šalies opozicija, e, pilnai e, atsižvelgiant į e, susirinkimų, spaudos e, laisvės ir taip pat užtikrinant Etijopijos konstitucijos nuostatų laikymasi, reikia užtikrinant saugumą ir stabilumą Etijopijos žmonėms. Negalima leisti, kad ši šalis būtų destabilizuota ir būtų, kiltų pavojus jo socialiniam ir ekonominiam progresui. Aš negaliu pasakyti, kad mes sutarėme su šia šalimi dėl visko, tačiau ir toliau vyksta atviras dialogas visais šiais klausimais, kartais e, e, pasiekime tikrai konstruktyvių rezultatų. Pavyzdžiui, aptarėme galimybę gerinti Etijopijos žiniasklaidos kokybę, tiek privačios, tiek ir vieš, e, valstybės žiniasklaidos, kaip, e, kaip mūsų e, pastarojo žiniasklaidos dialogo rezultatą. Kalbant apie rinkimus, mes žinome, jūs žinote, kad mes reikalavome, e, kad Etijopija įgyvendintų prieš tai vykusių rinkimų e, stebėtojų misijos rekomendacijas, tačiau tai neįvyko. E, ir dėja mes negavome kvietimo į rinkimus, kurie vyks ateinantį sekmadienį ir dėl to ES ne nesuformuos rinkimų stebėjimo misijos. E, žurnalistų, e, tinklaraštininkų, opozicijos e, ir privačių asmenų situacija, nepatenkinama situacija šioje šalyje kelia taip pat mums didelį susirūpinimą yra e, kalinami už tai, kad viešai skelbia savo nuomonę. Politinės e, partijos, politinių partijų mm, skaičius nuolat e, mažėjo nuo, pas, nuo rinki, pastarųjų rinkimų 2014 metais mūsų dele, delegacija e, Adis Abeboje labai dėmiai seka situaciją ir stebi, kaip, yra vykdomi teis, kaip vyksta teismo procesai. Mes taip pat diskutuojame apie tai su e, Etijopijos valdžia. Kalbame be kita ko ir apie kovos su terorizmu e, priemonės. Ir e, mes žinome, kad Etijopijos valdžios institucijos puikiai žino mūsų susirūpinimą, mūsų baimės ir, ir, ir mūsų lūkesčius. Ir e, Europos Sąjungai nėra tas pats, kas e, vyksta e, Etijopijoje, jai kylančioms problemoms, apie tai nuolat kalbama žmogaus teisų pakomitetyje, apie tai buvo kalbama sausio mėnesį ir 14 metų gruodžio mėnesį. 2014 metais ES iš, e, paskelbė du, e, dvi, du pareiškimus dėl e, žmogaus teisų situacijos Etijopijoje ir mes be jokios abejonės toliau tęsime ir toliau stebėsime įdėmiai padėti šioje šalyje. Ir Be abejo, man bus įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę apie ES veiksmus Etijopijos atžvilgių. Dėkoju uždėmesį. Evharisto, thank you very much indeed, uh, Mr. Labai ačiū komisijos nariui. Toliau, EPP frakcijos vardu Davor Ivo Stir. Dvi minutės. Prašom. Dėko, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. 94 milijonus gyventojų turi Etijopija ir tai yra antra pagal dydį e, šalis Afrikoje ir tai yra viena svarbiausia šalių, e, jeigu mes kalbame apie stabilumą tame žemynė. E, būtent dėl šių priežasčių, e, būtent šias priežastis jūs taip pat paminėjote ir savo kalboje. Tačiau mes matome e, grėsmę demokratijai ir laisvėms Etijopijoje. Mes e, esame susirūpinę dėl opozicijos politikų ir laisvų žurnalistų padėties. Kaip ir visose Afrikos valstybėse, taip pat ir Etijopijoje matome, kad nėra mažinamas e, skurdas ir nėra jokio ryšio tarp skurdo mažinimo programų ir e, valdžios vykdomų programų. E, taip pat būtų labai svarbu reikalauti, kad valdžia, Etiopijos valdžia paleistų įkalintus žurnalistus. Tai taip pat reikia kalbėti apie ilgalaikį tokį e, šalies vystimasi. Mes turime palaikyti Etijopiją kaip svarbu partnerį regione. Kodėl? Todėl, kad e, mums yra labai svarbu, kad Etijopija e, toliau tęstų konstruktyvų bendradarbiavimą e, regione. Ir nors šioje šalyje, ši šalis priima e, šimtus tūkstančių pabėgėlių, e, vis tik ji turi kal pati kovoti su teroristinėmis organizacijomis. Ir būtent dėl to Etijopija yra labai svarbus partneris. Mes tikimės, kad Etijopija bus teisės viršenybė, kad valdžia pradės demokratinį dialogą su opozicija ir kad įvyks laisvi rinkimai. Dėkoju. Ačiū socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponė Kiengė. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Etijopija yra labai svarbus kanalas taikos kanalas e, Rytų Afrikoje. Tačiau tam, kad jis vaidintų tarptautinį vaidmenį, kurio mes tikimės iš jos, labai svarbu, kad pačioje šalyje taip pat vyrautų taiku. Negali būti jokių e, teigiamų pokyčių be demokratijos sėkmės šalyje. Sekmadienį, kaip žinome, Etiopijoje vyks rinkimai, bet jau žinome, kokie bus rezultatai. ES nusprendė nesiųsti stebėtojų pirmininkę. Mes šiai šaliai tiekime bene didžiausią pagalbą, todėl mūsų pareiga yra stebėti, kaip e, gerbiamos žmogaus teisės, e, skatinti gerą valdyseną, teikti paskatas šalies demokratizavimui. Per daug yra piktnaudžiavime toje šalyje. Tada Sasimen studentai dirba teacher. Tai yra žmonės, kurie buvo areštuoti e, Etiopijos valdžios, apie ką kalba žmogaus teisų lyga e, Afrikos kišlyje. Per studentų protestus 20 žmonių buvo sužeista balandžio mėnesį. Šalyje, kur tinklaraštininkai įkalinami metams be jokio teismo, o prie žurnalistų kabinėjimas į areštuojame, negi, negi ES pasas nepadeda nuo vyriausybės e, puldinėjimo. Du švedijos žurnalistai buvo įkalinti 12 metais ir buvo paleisti tik po 14 mėnesių. Apie, apie patiria ekonominį būmą, todėl režimas turėtų pradėti žingsnius eiti prie sažingesnės visuomenės, kuri gerbtų e, žmogaus teisės. Toliau ponas Petrovskis, ir frakcijos vardu. Vieną minutę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo, niebawem... Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. E, netrukus Etijopijoje įvyks rinkimai, nors mes jau seniai matome, kaip yra apribojama demokratija ir spaudos laisvę ir yra ir daugiau pažeidimų, kuriuos paminėjo komisaras. Tačiau nepaisant to, ES teikia Etijopijai vystimosi pagalbą, todėl mes bent jau turėtume e, efektyviai kontroliuoti e, išlai, kaip, kaip yra paskirstomos tos lėšos. Etijopija yra labai svarbi šalis ES vien dėl migracijos priežasčių. E, neseniai Libijoje e, buvo nužudyti e, Etijopijos krikščionis ir tai e, įtakojo socialinius neramumus Etijopijoje. Jeigu šitie neramumai ir toliau tęsis, gali būti destabilizuota ši valstybė ir tokiu būdu dar labiau išauks nelegalių migrantų į ES skaičius. Dėkoju. Toliau Alde frakcijos vardu mm, Louis Mišelis. Pone pirminkė, komisarė, aš e, kaip ministras pirmininkas ankstinių rinkimų kontekste lankiausi toje šalyje ir nuomonė, kurią susidariau, yra tai, kad ministras pirmininkas išsiskiria iš minios, atrodo, kad jis yra, yra virš etninių religinių ginčių. Žinote, ministras pirmininkas yra e, musulmonas, ankstesnis buvo krikščionis. Turint šalies kontekstą galvoje ir turint 5000, daugiau kaip 5000 km sienų, e, Etijopija turi susidurti su kaiminių pažeidžiamumu, jo labiau, kad Etijopija yra, yra susijusi su Al-Qaeda, susijusiamis pajėgomis. 14 metais jį nusprendė siūsti savo pajėgas kartu su Afrikos Sąjungos pajėgomis į Somalį. Aš manau, kad Europos Sąjungai būtina palaikyti tolesnį dialogą su šią svarbę šalimi regione ji turi daugiau kaip 90 milijonų gyventojų, tai daug. Yra gigantė Afrikos kišulyje ir vaidina labai svarbu vaidmenį stabilumo prasme. Junktinės valstijos ilgai jau supranta, kaip svarbu yra remti Etijopiją, todėl manau, kad ir mes turime padėti Etijopijai e, kovojant su terorizmu Afrikos kišulyje. Ši šalis E, patiria ekonominės pažangą dėl ankstesnio ministro pirmininko vizijos modernizavimo. Vis dėlto ji turi tam tikrų trūkumų, tai yra trūksta įdirbio žmogaus teisų srityje. Turime jai padėti ir palaikyti preferencinį dialogą su šalies valdžia. Ačiū. Pone parlamentarė, toliau guoja e NGL frakcijos vardu. Senra Rodrygės. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, komisarė. Įdomu, kaip galima sakyti, kad e, Etiopija yra skurdo naikinimo pavyzdys kai ta valdžia užsienio bendrovės pardavė daugiau kaip 100 milijonų hektarų e, žemės, kuri vykdo represinius projektus prieš savo žmonės, leidžia tarnės e, įmonės į savo šalį vystyti projektus, kuomet ištursinami ežerai ir upės palaikė iki tol milijonų žmonių. Be to, žmonės patiria priespaudą, priespaudą jie nedrįsta pasipriešinti. Dėl viso to tik tai didėja skurdas. 80 e, procentų žmonių gyvena už mažiau kaip 2 dolerius per dieną. Ar tai yra modelis, tai yra pavyzdys, ar tai yra šalis, kurioje mes, į kurią mes turime skatinti didžiulės įmonės investuoti. Prašom pasakyti poniai Mogarinį nuo mūsų frakcijos. Reikia užbaigti tą vakarų e, godumą Etijopijoje. Turime padėti kovoti su terorizmu, bet ne taip, kaip darome dabar. Ačiū toliau, ponia Sebastija. Pana Sebastija. Ačiū, ponia pirmininkė. Komisijos narė, jūs mane nustebinote. Jūs Etijopijoje pristatėte situaciją, kuri aiškiai skiriasi nuo to, ką mes žinome. Etijopija yra ketvirtoji e, šalis pagal e, paramos teikiamos, e, humanitarnės paramos mastą. Ir Švedijos žurnalistai šioje šalyje yra, buvo suimti nepriklausomi stebėtojai, sako, jog ten nuolat yra suiminėjami žurnalistai ir tinklaraš, tinklaraštininkai, ir, e, yra e, persekiojamos įvairios e, etninės religinės grup, grup, grupės. Daugybė moterų yra prievartaujama ir tą iš dalies daro ir pačios vyriausybės ginkluotosios pajėgos kągi ES daro, kad būtų e, iš Etijopijos išreikalauta nustoti pažydinėti, e, e, vykdyti tokius tarptautinės teisės pažeidimus. Ir mes turėtume daryti viską, kad galėtume nusiųsti ir savo rinkimų stebėjimo misiją. Mes negalime leisti, kad tokia valstybė, e, negalime sauliaisti žiūrėti į šoną ir, ir visiškai nekreipti dėmesio į tai, ką, šioje, ką ši valstybė išdarinėja su savo piliečiais. Dėkoju. Ponas James Cover. Ačiū pirmininkė. Nerimaujame dėl Etijopijos žmogaus teisų ir visiškai teisingai reikia raginti gerbti piliečių teisės. Tačiau būti kvaila sakyti, kad mes esame šventesnių šventuosius. Pavyzdžiui, E, pakalbėkime apie žmogų, žmonių perkelimą, e, kai žmonės iškeliami iš kenčių e, teritorijų, siekiant komercializuoti tas teritorijas. Tačiau valstybės narės pačios turi pažvelgti į, į veidrodį ir pasakyti, ar ta užsienio pagalba neremia būtent tokios politikos. Etopija vykdo daug humanitarinių įsipareigojimų priemė daugiau kaip 600 tūkstančių pabėgėlių, daugiausia Afrikoje, skaitant e, žmonės iš Pietų Sudano, Eritrejos ir Somalio. Etiopija palaiko gerus ryšius su vakarais, todėl būtina, kad ši gale toje problemų kupinoje pasaulio dalyje toliau plėtotų savo ekonomiką, palaikytų regioninį stabilumą, įskaitant ir Somalio, Somalilendą ir vietoj reakcingo atsako mes turėtume e, siekti proaktyvaus e, šalių plėtojimus. Etijopijos geria, didžiausias eksperto, eksporto prekė yra e, kava. Jeigu Afrika nori plėtotis, tai ES turi panaikinti protekcinius tarifus e, e, reikalaudama tos pigios kavos. Ačiū. Pone Marija Kristin Arnotiu. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Be e, prie, ministras pirmininkas Liuksalė grįžo, e, e, e, rengia rinkimus ir ES turi paremti Etiopijos vyriausybę. Tai yra vienas iš stabilumo salų Rytų Afrikoje. Šiuo metu ES nedalyvauja Etiopijos įvykiuose, jos vystimės, atverdama duris Kinija yra Europos bendrovė žinoma, kurios steigėsi Etiopijoje Todėl tai yra dar daug didesnė priežastis bendradarbiauti su Etiopijos vyriausybė ir kovoti su islamo e, grupuotėmis e, jos teritorijoje. Taip pat turime padėti Etiopijos vyriausybė e, skatinti jos žmonės neemigruoti ir nepalikti savo šalis Ačiū ponas e, Venta, pusantros minutės. Bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, 24. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, e, gegužės 24-ąją Etijopijos gyventojai eis į rinkimus, tačiau baiminasi, masi, kad šie rinkimai netitiks tarptautiniam standartų ir rezultatai nebus įtikinami. E, turint omenyje represinę politinę sistemą šioje šalyje. E, demokratijos ir modernios visuomenės pagrindas yra politinis pluralizmas. Ir kad būtų įgyvendinti rinkimai, reikia užtikrinti laisvas, sažiningas procedūras ir sudaryti galimybės e, piliečiams naudoti savo rinkimų teisę. Dėl to mums reikia visai remti demokratinius rinkimus Etijopijoje ir jų rengimą. E, žodžio laisvė taip pat yra principas, e, e, kuris labai svarbus rengiant svarbi, laisvus rinkimus. Tačiau Etijopijos vyriausybė izoliuoja opoziciją, persekiodama jos atstovus, suiminėdama žurnalistus, tinklaraštininkus, tai, taip pat krikščionis yra netgi vykdomi E, kankinimai, e, be teismo, e, moterų prievartavimai ir panašiai. ES turi siekti, kad būtų laikomasi kotonų susitarimo, kalbant apie piliečių teisės. Taip pat turi būti pradėta, kiek manoma, greičiau procedūra pagal kurią, kurios pagalba būtų išsiaiškintos e, e, prieš neseniai vykusių e, žudinių aplinkybės. Dėkoju. Vaidenholca. Afrikos iškišulys mums atlė, vaidina labai svarbų vaidmenį ir Etijopija yra esminis šios, šios regiono elementas. Vyriausybė sudaro, galim, sudaro įspūdį, kad ji yra pajėgi užtikrinti stabilumą ir saugumą. Ir, e, mes, remdamėsi ir ateinčiais rinkimais, turėtume e, neturėtume manyti, jog saugumą būtų galima tapatinti su ramybė. Saugumą, tvar, saugumas tvarus, saugumas reiškia žmogaus teisų apsaugą ir ypač didelį susirūpinimą kelia situacija augadinę. Ir mes, net, jeigu ne, nesistengsime e, pakeisti nepatenkinamos padėties, tuomet dar labiau e, sustiprinsime pagrindą ekstremistams po kojų. Ačiū. Fabio Castaldo. Grazie, Presidente. Il 24... Ačiū, ponė pirmininkė. Gegužės 24 dieną Etijopijoje įvyks rinkimai. Tai, tai gali būti e, liūdni rinkimai, nes e, dabartinė e, vyriausybinė partija, esanti valdžioje, patikėtina pasi, surinks 99 procentus balsų. Ir Deja, yra nuolat suiminėjami žurnalistai, kurie apie tai kalba ir tai kritikuoja. Aš pati dalyvavau Tunise, Tuniso rinkimų stebėjimo misijoje ir kitose Afrikos valstybėse ir savo pačios akimis mačiau, ką reiškia, e, kuomet, kai yra pažeidžiami demokratijos principai. Mes turime galvoti ne vien tik tai apie tų šalių e, ekonominį augimą Mums reikia stengtis, e, neuž, reikia neužmiršti, kad kasdieną yra pažeidžiamos e, Etijopijos e, žmonių, piliečių žmogaus teisės. Mes neturėtume užsimerkti į tai, kas ten vyksta ir nuosekliai ginti savo vertybės, nesvarbu kokią kainą. Dėkuoju. Ponas, ponui Kastaldo, dabar ponas Priua. Monsieur le Président, Pone Pirke, Etiopija tapo didelę e, regiono jėga ir stabilumo sala Afrikoje su visu e, ekonomikos augimu. 13 metais tai buvo 10 procentų. Tai yra vystimosi pavyzdės e, Afrikos kontinente, kuris susiduria su daug pilietinių karų, perversmų, Etiopija yra stabilumo pavyzdys. Ir e, e, Visą tai yra didelės etninės įvairovės kontekste. Šį sekmadienį vykstantis e, rinkimai bus pirmieji rinkimai po 12 metų. Ir tai neturėtų būti pretekstas vakarų šalims Europos Sąjungai kištis į vidaus reikalus nors vyriausybė ten yra autoritarinė, tačiau mm, jis smarkiai sumažino šalies skurdą. Tai galėtų destabilizuoti šalį, todėl niekas negalėtų, neturėtų kištis. Todėl taip pat aš apgailestauju, kad valstybės narės per mažai skiria dėmesio ekonominiam potencialui Etijopijoje. Todėl mes turime stiprinti e, savo ekonominį bendradarbiavimą sažingais pagrindais. Ačiū, ponia Piringė. E, ačiū toliau, ponia Moska. Vieną minutę. Dėkoju, ponia pirmininkė. Visi Etijopijos bandymai e, mažinti skurdą, e, teikti paramą vystimosi politikai. E, yra teigiami dalykai, tačiau e, yra blogai, kad tuo pačiu metu nėra jo, dedamos jokios pastangos, kad būtų stiprinamas demokratijos procesas ir ribojama žodžio bei spaudos laisvė. Tai yra e, viena esminių vertybių, e, kuriuo grindžiame savo gyvenimą, savo e, kolektyvinį gyvenimą. Todėl mes, ES, e, atsižvelgdami į tai, e, kas vyksta Etijopijoje, e, ypač prieš e, rinkimus, turėtume suvokti, kad e, ekonominės situacijos negalima vertinti atskirai ir kad negalima pateisinti jokios priemonės, kuomet yra taikoma priespauda civiliams gyventojams. Mes turime skatinti ilgalaikį e, vystimasi šiame regione ir skatinti žmogaus teises. Dėkoju toliau Julie Ward. Vieną minutę. Aš noriu padėkoti Josephui Wadelholzerui ir kitiems kolegams, kurie kalbėjo šią temą, kuri dėja nepasiekė vakarų žiniasklaidos kanalų. Dirbu su pilietinės visuomenės grupėmis Etijopijoje ir man svarbu pasakyti apie situaciją šalyje, nes nėra vienodų žaidimo sąlygų opozicijai. Etijopijoje vyks rinkimai kitą savaitę, ir ten nebus siunčiama ES stebėjimų misija, todėl e, svarbu paminėti, kad vyriausybė persekėja e, e, žurnalistus, etinės grupės, prieš prievartavimai ir kankinimai naudojami skleisti baimę. Tuo tarpu Etiopija yra ketvirta pagal dydį pagalbos gavėja iš ES, 40 procentų biudžeto surenka iš pagalbos, todėl ES turi aiškiai viešai pasakyti ir išdėsti savo e, nuogastavimus dėl e, vykstančių rinkimų, aiškiai pasakydama, kad išsipareigojimai žmogaus teisėms, demokratijai ir solidarumas su Etiopijos žmonėmis. Taip pat reikia užtikrinti, kad ES lėšos nebūtų naudojamos persekėti etninės mažumas ar pažinyti žmogaus teisės saugesnė ir tikesnė Etiopija neturi būti e, pastatyta e, aukojant e, demokratijos principus. Ar, ar sutiksite sakyti pono Karverio klausimą? Pone Ward. Pakartosiu, ar atsakysite į pono Karverio klausimą? Ačiū, ponia pirmininkė, ačiū, kad sutikote atsakyti į mano klausimą. Ar nesutinkate, kad visiems čia rūpi žmogaus teisės, piknaudžiavimo kaltinimai, tačiau didžiausia grėsmė Afrikoje yra islamo fundamentalizmo kilimas. Ar nesutiksite su manimi, kad Etijopija turėtų būti pagirta už tą darbą, kurį dirba kovodama su ekstremizmu? Ir, e, E, ten e, požiūris joje į moteris ir vaikus yra daug geresnis negu islamo fundamentalistų. Prašom, aš daug darbo e, nu, atlikau su pilietinės visuomenės grupėmis, atsavodamas žmonės, kurie neturi balso. Ir čia, kalbėdama, aš pasinaudoju savo padėtimi, kad suteikčiau balsą tiems žmonėms, kurie jo neturi. Organizacijos, su kuriomis dirbau, kalba apie didžiulius žmogaus teisės pažinėjimų e, smurtą prieš moteris ir mergaitės Etijopijoje iš vyriausybės pusės. Taip, aš pasisakau žmogaus teisės, manau, kad viena didžiausių grėsmių saugumui ir demokratai yra tai, kad žmonės nėra atstovaujami tinkamai. Tai, man atrodo, yra didžiulė problema visuomenėje. Aš atsakiau į klausimą. Didžiausia grėsmė, ponia Karveri, yra tai, kad vyrai e, turi visą valdžią savo rankose. Uh, sorry, uh, no. Atleiskite, dabar žodis suteikiamas poniai Gomeš. Dvi minutės, prašau gegužės 24 dieną e, Etiopijoje vyks rinkimai ir jie nebus nei teisėti, nei demokratiški. 2010 e, metų įsipareigojimų nebuvo laikomasi e, ir vyriausybė nesilaikė e, rekomendacijų tam tikrų, todėl e, šiemet nebus rinkimų stebėjimo misijos iš Europos parlamento ir e, vyriausybė galės ir toliau vykdyti savo propagandą. Opozicinės partijos sako, kad EPFRD partija ir toliau dirba savo darbą, daugelis opozicijos narių yra persekiojami, kai kurie net įkalinti. Kai kurie opozicijos nariai negalės dalyvauti rinkimuose, nes jų partija buvo uždrausta. E, Etijopijoje yra labai bloga padėtis su spaudos ir žodžio laisvė. Aš pati buvau stebėjimo misijoje Etijopijoje ir galiu pasakyti, kad ne vienoj Afrikos valstybei nėra įkalinta tiek daug tinklaraštininkų ir žurnalistų. Etijopija yra e, ta šalis, kuris gauna, daug, kur gauna daugiausia vystimosi paramos iš Europos Sąjungos. E, ir jinai yra mums svarbi, kai kalbame apie saugumą regione. Todėl kai kada mes tiesiog užmerkėme akis ir nepastebime e, baisių žmogaus teisės pažeidimų, kai matome, kad e, etninės mažumos patiria priespaudą. E, Europos Sąjunga turėtų iš Etiopijos vyriausybės reikalauti, kad būtų paleisti visi įkalinti žurnalistai ir opozicijos politikai, kad e, jungtinės karalystės e, e, pilietis, kuris buvo pagrobtas e, Jemene ir dabar yra įkalintas Etijopijoje, būtų paleistas. E, jeigu mes neskatinsime tam tikrų procesų Etijopijoje, tai tuomet joje klestės ekstremizmas. Tai yra strategiškai svarbi šalis regione. Todėl mes turime reikalauti, kad E, Etijopija pakeistų savo politiką ir savo strategijas. E, kol kas mes dar turime įtakos toje šalyje. Dėkoju. Dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. E, Pone Mariana Petir, prašau. Pone pirmininkė, padėtis Etijopijoje tikrai yra grėsminga. Sekmadienį vyks parlamento rinkimai Etijopijoje, e, nors iš tiesų e, yra tik deklaruojama, kad yra pluralistinė partijų sistema. Opozicinės partijos patiria represijas e, nėra spaudos laisvės, ji yra ne tik ribojama, jos nėra. Žurnalistai e, turi e, pasirinkti tarp cenzūros ir įkalinimo. Kai kurie iš jų bėga iš savo valstybės, nors e, kol kas Etijopija yra pagrindę e, krikščioniš, Etijopijoje yra persiekiami krikščioniš, e, krikščionis. Ta daro e, e, islamistai, kurie reikalauja islamo valstybės. Ir jie negali teisinti savo smurto e, visagalio e, valia. E, žemės ūkis yra labai svarbi, e, svarbus dalykas vietos gyventojams, ir, nes jis e, užtikrina galimybę pragyventi, todėl mes turime užkirsti kelią, kad nebūtų atimamos, atimami žemės ūkio plotai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mes per mažai darome Etijopijoje, nes tai yra šalis, kuri patiria daug sunkumų. E, e, ir e, didžiausia sunkumų priežastis yra, kad Etijopija trūksta vandens ir moteris dažnai eina pešiamis ilgus atstumus tam, kad atsineštų vandens iš šaltinių. Taip pat yra didelis mirštamumo lygis vien dėl to, kad nėra tam tikrų hygieninių sąlygų. E, taip pat iš šios šalies yra nemažai e, pabėgėlių, nes žmonės ieško e, darbo. Taip pat šalyje yra konfliktai tarp musulmonų ir krikščionių manau, kad mes turime spręsti šitas e, baises problemas ir turime padaryti viską, kad Etijopijos žmonės galėtų gyventi normaliomis sąlygomis. Europa turi padaryti viską, kad padėtų šaliai ištiktai e, tokios situacijos. Stotis Marijas. Ačiū. Jotis Marijas. Pone pirmininkė. Balandžio 19 Islamo e, valstybė paskelbė video įrašą, kuriame e, buvo demonstruojama, kaip e, nukertamos 30 krikščionių Etiopijos krikščionių galvos, taip stengiantis įbauginti Etiopijos krikščionių bendruomenę džihadistų tikslas yra toliau skleisti savo religinius įsitikinimus. Šimtai tūkstančių moterų ir vyrų yra priversti e, palikti savo šalį dėl skurdo, dėl politinio nestabilumo ir opozicijos persekiojimo. E, tai yra, reiškia, jog mes turime sudaryti sąlygas e, gyvendinti demokratiškus rinkimus ir užtikrinti spaudos laisvę su dideliu susirūpinimu stebime padėti šioje krikščioniškoje šalyje. ES turi prisidėti prie teisės viršinybės principo įgyvendimo, ekonominio augimo, žmogaus teisų apsaugos Etijopijoje. Ši šalis nebegali likti vieta, kurioje e, Kinijos ir kitis tarptautiniai koncernai e, toliau įgyvendina savo interesus besąlygiškai. Dėkoju. Ačiū. Gerbėmiai kolegos, Šiame parlamente kartais susidaro įspūdis, kad mes tik tai diskutuojame. E, diskutu, ši diskusija panašiai diskusija, kai kalbėjome apie Turkiją. Turime pasakyti, kas yra gerai Etijopijoje, kas jai naudinga, kas naudinga Europai ir Europos Sąjungai. Jeigu Etijopija būtų mūsų e, valstybė narė, ji būtų skirtingiausia e, gyventojų požiūrių narės, narė. Ir, e, ir, Reikia neužmiršti, kad ši šalis prisideda prie regiono stabilumo užtikrinimo ir iš dalies apsaugo ir mus nedemokratinė dabartinės vyriausybės, nedemokratiški veiksmai e, yra iš tiesų tai, ką verta paminėti, tačiau mums reikėtų neužmiršti ir kaip ir kalbant apie Turkiją, e, kad Etijopija e, vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis ir tais pačiais ūkiniais interesais, kaip ir mes dėkoju. Chiedo scusa, non avevo visto il nome. Signor... Atsiprašau, nemačiau savo pavardės, ponia pirmininkė. Tai klausiausi šios diskusijos, vieni sako, jog Europa elgesi katastrofiškai, kiti sakė, jog e, Etijopijos vyriausybė nėra tokia bloga. E, vieni sako, jog kas keletą sekundžių kažkas Etijopijoje miršta, o kiti sako, jog Etijopija yra e, E, tiesiog tragiška valstybė. Taigi turime apsispręsti pagaliau, ka, ka, kokios nuomonės esame apie šią šalį. Mes turėtume, e, e, turėtume neužmiršti, jog, e, buvo, jog mūsų pačių veiksmai labai dažnai buvo e, neteisėti ir, ir veidmainiški. Ir buvo, pavyzdžiui, pradėtos karinės operacijos Libijoje ir prisidedant ir Etijopijai. Ir mes turėtume neužmiršti jos vaidmens šiame regione. Dėkoju, ponas Culika. Bardzo, pan Ačiū, ponė pirmininkė. Visada malonu matyti Jūs pirmininkaujant parlamento plenariniai sesijai. Etijopija be abejo yra labai svarbi ES partnerė, labai svarbi valstybė, užimanti strateginę poziciją regione. Taip pat nerima kelia tai, kad e, rinkimai netitiks e, tarptautinių standartų pagal jų sažiningumą, patikimumą dėl represinės politinės aplinkos, kurią taiko vyriausybė, ribodama politinę pluralizmą, nepriklausomą žiniasklaidą. Etiopija yra, turi yra šalis, kur pagal žurnalistų dirbančių iš išvykusių iš šalių yra antra pagal dydį. Tokie pažeidimai, žmogaus teisų, laisvės pažeidimai yra nepriimtini ir turi būti pasmirkti. Ačiū už malonius žodžius. E, tačiau kalbėdamas galėtume pažiūrėti ir į laikrodį. Na, o dabar e, žodis komisijos e, nariui vyriausios įsigaliotinės vardu komisijos nariais Tilianidės. Ačiū pirmininkė. Ačiū už diskusiją. Na, tokią savalaikę diskusiją aš sutinku su daugeliu nuogastavimų, kuriuos išsakėte dėl mūsų partnerystės. Tačiau ši partnerystė turi įvairių aspektų, kai kurie yra maž, daugiau prieštaringi, kiti mažiau. Taip pat turime turėti galvoje esminius pozityvius pokyčius įvykusius šalyje ir taip pat konstruktyvų vaidmenį to šalies regione. Mūsų tikslas ir toliau palaikyti ryšius su Etijopija, tuo pačiu metu stiprinant mūsų signalus dėl demokratizavimo, žmogaus teisų, pagrindinių laisvių. Po e, rinkimų įkarščio mes ir toliau gilinsime mūsų bendradarbiavimą su valdžia dėl ilgalaikio šalies demokratizavimo. Jeigu Etiopija nori išlaikyti stabilumą pasiekti vidutinių pajamų statuso iki 25 metų, labai svarbu, kad gyventojams būtų suteiktos galimybės atvirai reikšti savo nuomonę. Federika Mogherini, vyriausiai galiotinė, ketina apsilankyti Etijopijoje netrukus, kad pati įstikintų, kokia yra situacija ir asmeniškai aptartų rūpimus klausimus su šalies vadovybė. Tokia yra šiandien situacija. Ačiū Jums už dėmesį, dėkoju už turtingą diskusiją. Dėkui. Efharisto, Ačiū komisijos nariu. Baigiame diskusiją. Ir